Good afternoon, dear colleagues. Thank you. Labadiena, gerbiami kolegos, dėkoju už jūsų kantrybę. Plenarinė sesija vis dar vyksta. Šiuo metu vyksta plenarinė sesija dėl Europos vadovų tarybos, tačiau mes mėginsime pradėti savo darbą mūsų komitete nuo tos vietos, kur sustojame šį rytą. Taigi devintasis darbo tvarkės punktas. Jei prisimenate, šį rytą mes atidėjome aštuntąjį punktą, kadangi e, ponė Gal pranešėja e, šiuo metu dar nėra atvykusi, taigi dėl to pereiname prie devintojo darbo tvarkės punkto, kuris yra pereimas iš Šengeno informacinės sistemos SIS 1 į antrosios kartos Schengeno informacinę sistemą SIS-2. Tai yra ankstesnio ministrų tarybos sprendimo pakeitimas. Ir pranešėjas yra ponas Koelio. Dešimtasis punktas taip pat yra susijęs su perėjimu iš Schengeno informacinės sistemos 1 į antrosios kartos Schengeno informacinę sistemą SIS-2. Iš dalies keičiamas reglamentas. E, todėl mes e, svarstysime abu šios darbo tvarkės punktus kartu. Mes šiek tiek padiskutuosime dėl pateiktų pakeitimų e, šiems dviems pranešimams. Pirmojo pranešimo pranešėjas yra ponas Koelio, antrojo taip pat šių pranešimų galutinio termino pakeitimo data yra kovo 15 diena. Yra pateikti 8 pakeitimai kiekvienam iš šių pranešimų. Biudžeto komitetas pateikė nuomonės dėl abiejų šių, šių nuomonių. Taigi, biudžeto komiteto vardu pasisakys ponas Albero, kuris dalyvauja šiuo metu. Ir pakeitimai buvo atsiųsti mūsų komiteto nariams kovo 26 dieną. Taigi dabar mes išklausysime poną Koelio, o paskui, kaip visuomet, suteiksime žodį pirmininkaujančiai valstybei bei komisijai. Tačiau prašau atsižvelgti, kad balsavimas yra planuojamas kitame mūsų komiteto posėdėje. Ir jis vyks balandžio 27-28 dienomis. Prašyčiau pasižymėti, kad mes balsuosime balandžio 27-28 dienomis. O dabar išklausysime pranešėją poną Koelio. Prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pradėti padėkodamas visiems kolegoms kurie atsiuntė pakeitimus. Norėčiau pradėti pakomentuodamas Aleksandro Alvero pateiktus pakeitimus. Aš sutikčiau su biudžeto komiteto išsakytų požiūriu, kadangi jis atspindi liberalų ir socialistų grupės nuomonę. Jie pateikė rimtus bendrus pakeitimus biudžeto kontrolės komitete. Tačiau man šiokį tokį nerimą kelia 17 ir 18 pakeitimai. Vis dėlto aš esu nusiteikęs balsuoti už šiuos pakeitimus. Taigi, apie ką mes čia kalbame? Man visuomet atrodė, kad e, e, Darbo grupė, kuri buvo sudaryta siekiant padėti komisijai, turėjo būti nedidelė ekspertų grupė, kurie turėtų aptarti e, didžiąją dalimi techninio pobūdžio klausimus. Tačiau per tą laiką aš pamačiau, kad taryba norėtų išplėsti šią darbo grupę. Jie norėtų įtraukti gana daug ir kitų ekspertų iš komisijos. Turėčiau pasakyti, jog pritariu Aleksandro Alvaro požiūriui Manau, jog tai turėtų būti nedidelė grupė. Jeigu į ją bus traukiami neapibriešto skaičiaus nariai iš įvairių kitų formatų, manau, jog tai sukels mums rūpeščio. Pradžioje buvo planuota, jog tai turėtų būti nedidelė techninio pobūdžio grupė. Antraip mes turėtume ją atverti visoms institucijoms, o ne tik komisijai ir jos atstovams. Aš esu linkęs balsuoti už pasiūlymus, kurias pateikė Aleksandro Alvaro. Vis dėlto aš manau, jog pradinis modelis buvo daug tinkamesnis. Ši darbo grupė turėtų būti mažesnė, uždara, techninio pobūdžio darbo grupė. Taip pat norėčiau padėkoti Džono Ensijų pastaboms, kurias jis pareiškė socialistų frakcijos vardu. Keletas pasiūlymų. Jūs kalbate apie sustiprintą duomenų apsaugą, žinoma, tai visuomet yra sveikintina. Tačiau, užuot tai įrašę penktame straipsnėje, man atrodo, mes turėtume tai įrašyti keturioliktame straipsnėje. Klausimas kyla tik dėl to, kurie vietoje geriau būtų įtraukti tuos klausimus. Kuomet mes balsuosime, aš pateiksiu šį pakeitimą. Jeigu mes su savo kolega, su kolega sutarsime. Taigi, bet kokiu atveju, pirmininkė, aš norėčiau priminti, jog su taryba mes sutarėme dėl ilgalaikių vizų. Sprendimas įsigaliojo balandžio penktą dieną. Tai yra bendra tarp institucinė deklaracija, kuria reiškiama, jog mes turėtume peržiūrėti duomenų apsaugos taisyklės pagal Šengeno susitarimą. Jeigu bus ir toliau vilkinama SIS 2 E, vilkinamas SIS2 įsigaliojimas, mm. tuomet tai nebus tinkama. Kalbant apie kitus pakeitimus, e, vienintelis pakeitimas, dėl kurio aš nesutinku, yra 17 pakeitimas. Taip yra dėl to, kad duomenų apsaugos lygis pradinėme, pradinėje dokumento versijoje yra didesnis negu kad tas, e, kurį mes patvirtintume patvirtinę 16 pakeitimą. E, dėrybose su taryba ir komisija Libė komitetas pasiūlė, jog duomenis reikėtų išbraukti praėjus metų laikotarpiui. Mes siūlome, jog tai turėtų būti vienerių metų laikotarpis, tačiau ilgiausiai šis laikotarpis galėtų apimti trejus metus. Taigi, iš esmės, tai suteikia valstybėms narėms šiokio, šiokio tokio lankstumo. Tam, kad jos pačios galėtų nuspręsti, kokio ilgumo turėtų būti šis laikotarpis. Pono Liuveno pasiūlymas yra turėti trejus metus ir tai turėtų būti uh, standartinis nustatytas laikotarpis. Tačiau man atrodo, jog tai nėra tinkamas pasiūlymas palyginus su tuo kompromisiniu pasiūlymu, kurio buvo prieita kartu su komisija. Taigi, pirmininkė, mano reakcija būtent ir yra tokia iš šios pakeitimus. Dėkuoju Jums uždėmesį. Ačiū. Thank you, Mr. Coelho. Now be... Ačiū, ponai Koelio. Prieš išklausant pirmininkaujančių šalies ir komisijos atstovų, galbūt ponas Alvaro norėtų pakomentuoti. Ne, puiku. vis tik tai trumpai komentuoja. Ačiū pirmininkė, bendradarbiavimas su pono Koelio vyko labai sklandžiai, bendradarbiavimo dvasia ir kokybė komitetuose, kitur buvo labai puikia ir atitinkamas pataisas mes pasiūlėme, taigi tik tai trumpai noriu pakartoti, kad mūsų siūlomos pataisos ne e, siekia stabdyti e, antro šiandieno informacinės sistemos etapo įsigaliojimo, antros kartos sistemos e, veiklos pradžios, tačiau atlikti bandymai gali būti vertintini kaip daugiau ar mažiau sėkmingi priklausomai nuo atskirų valstybių išvadų. Bet kokiu atveju aš manau, kad mūsų požiūris remiasi tais pačiais principais ir kad daugiau neturiu ko pridurti. Ačiū ponui pirmininkui. Ar pirmininkaujantį šalis norėtų pasakyti? Ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Koelio, ponui Alvaro. kurie pristatė pataisas. Pirmininkaujanti šalis norėtų komitetui pristatyti tokio pobūdžio informaciją. Likščioliniuose posėdžiuose pranešėjai buvo pakankamai e, konstruktyvus ir taip pat atsižvelgdavo į tarybos poziciją. Taryba visą laiką stengiasi daugiausiai dėmesio arba deramą dėmesį skirti duomenų apsaugai. Tačiau tokiame dokumente, kur kalbama apie perėjimą nuo vienos duomenų apdarojimo sistemos prie kitos, tas perėjimas, turint omenyje, kad duomenimis naudosis atitinkamos policinės struktūros, privalo būti pakankamai sklandus. Todėl mes manome, kad komisija aptarus šį klausimą atitinkamose tarybos darbo grupėse atsižvelgia į svarbiausius aspektus ir įdėgė priemonės tam, kad antrosios Šengeno informacinės e, e, ant antrosios kartos šiandien informacinė sistema galėtų pradėti veikti sklandžiai. Kalbant apie kai kurias pataisas, pavyzdžiui, 17, apie kurią kalbėjo kolega e, Koelio, GPMB grupės e, kūruojamos rytis yra labai techninio pobūdžio Šio grupėje dirba daugiausiai 10 ekspertų, 2 atstovauja komisijai, 8 valstybėms narėms, vienintelė išimtis dėl e, darbo grupės narių skaičiaus gali būti numatyta tik tai tuo atveju, jeigu darbo grupės veikloje nori arba pareiškia norą dalyvauti tarybos e, pirmikaujančių šalies atstovai, siekiant užtikrinti darbo grupės veiklos testinumą. Aš e, Ispanijos nuolatinėje atstovybėje esu atsakingas už Šengeno informacinę sistemą nesu tačiau techninis ekspertas ir e, negaliu dalyvauti tos e, ekspertų grupės posėdžiuose, nes jie iš tikrųjų yra labai techninio pobūdžio mes pasisakome už tai, kad parlamento atstovai būtų informuoti e, apie visus posėdžius, kurie šią temą vyksta įvairiose institucijose. Pirmininkaujantį Ispaniją iki šiol tą informaciją nuolat teikdavo, taip pat kaip ir ankstesnis pirmininkaujančios šalis. Ta ketina daryti ir toliau, tačiau GPMB darbo grupė yra techninių ekspertų lygio darbo grupė, kuri yra pavaldi vienam iš komisijos komitetų ir dirba vadovaudamasi komitologijos procedūros taisyklėms. Tiesą sakant, nežinau, ar e, šioje administracinė darbo grupė yra numatyta galimybė e, dalyvauti parlamento stoms jos posėdžiuose. Dėl domenų apsaugos norėčiau pratesti kolegos Koelio mintį, norėdamas atkreipti dėmesį į tai, kad pirmininkaujanti šalis laikosi atitinkamos pozicijos, kurią vėliau galbūt galės papildyti komisijos atstovai. Neseniai vyko atitinkamos darbo grupės rezultatų, atitinkamos darbo grupės posėdžių suprimtų rezultatų patvirtinimai ir tam tikri bandymai buvo atlikti. E, mes manome, kad e, remiantis bandymų rezultatais perėjimo taisyklės greitų laikų bus galima įgyveninti. Ačiū, komisijos atstovus teikiamas žodis. Non, je, je serai relativement bref. Je voudrais d'abord remercier le comité, le comité Libé pour euh, l'approche très constructive qu'il a eue. Ačiū pirmininkė, pirmiausiai norėčiau padėkoti šio teksto autoriams. Savo pasisakymuose kalbėsiu apie tris aspektus. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad parlamentas pasilieka teisę perkelti šiam projektui numatytas lėšas į rezervo eilutę. Ir mes reikalaujame, kad uh, lėšų skirimui būtų taikomas, taikoma nusistovėjusi procedūra ir kad sklandžiai, sklandžiai projekto eigai netrukdytų biurokratinės taisyklės. GPMB ekspertų grupė. Dėl jos veiklos mes turime tam tikrų abejonių ir mes nenorėtume kad e, jos narių skaičius būtų smarkiai didinamas vien dėl to, kad tai yra techninių ekspertų grupė. Ir aš du kartus dalyvavau šios grupės posėdžiuose, galiu jūs patikinti, kad e, jie yra e, labai techninio pobūdžio ir kadangi aš pats nesu specialistas, tai beveik man nebuvo įmanoma uh, suprasti, apie ką ši grupė diskutuoja. Jeigu mes smarkiai padidintume jos narių skaičių, tai jos darbas galėtų tapti politizuotu. Taigi ši darbo grupė turėtų ir toliau išlikti lanksti ir mes abejojame būtinybę padidinti jos narių skaičių 15 ir 16 pataisos dėl duomenų apsaugos komisija laikosi nuomonės, kad šiuo metu nėra būtinybės įtraukti papildomas domenų apsaugos nuostatas dėl labai paprastos priežasties iki pereimo prie naujos sistemos galioja atitinkamos duomenų apsaugos teisės normos, o kuomet įsigalios nauja sistema, pradės galioti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 Kalbėtojas tęsiu savo mintį. Kalbant apie automatinį duomenų ištrinimą po trijų metų laikotarpio, komisija mano, kad e, ši nuostata silpniau apsaugo asmeninius duomenys nei ikščionime tekste, todėl komisija nepalaiko šio pasiūlymo. Ačiū pirmininkas, ačiū komisijai. Aš manau, kad dabar galime pradėti diskusiją. Leisime pasakyti komiteto nariams. Pone Alvaro, dar kartą steikime žodis, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti tarybos ir komisijos atstovams dėl jų pastabų, dėl pakeitimų. Manau, kad kalbant apie 17 pakeitimą, mums pavyktų pasiekti susitarimo, jeigu komisija ir taryba galėtų mus patikinti, kad tai, ką pasakė ponas Koelio, yra netiesa. Tai yra, kad e, ta ta organizacija bus atvira visiems ekspertams, išskyrus parlamento atstovams. Aš manau, kad kad ta, e, ta darbo grupė neturėtų virsti kažkokia malonaus laiko praleidimo vieta. Jeigu taip nebus, tai tuomet, manau, mums pavyks pasiekti susitarimo ir jeigu to, toje GP, PMB dalyvaus 10 išvardintų narių, tai manau, mums nedarys problemų. E, toliau 18 pakeitimas. Jeigu pagal jį bus numatyta, kad GPMB turės informuoti parlamentą nuolat apie savo darbą, tai mes tam galėtume pritarti. Ir tą Toliau galėčiau pakomentuoti 15 pakeitimą ir čia mano nuomonė skiriasi nuo komisijos atstovo, nes tai, ką pasiūlė kolega, yra tam tikrų priemonių paketas, kurio, manoma, kurio norima išvengti tam tikros spragos duomenų perdavime. Taip pat čia yra kalbama apie nuostatas, kurias mes e, neseniai priėmėme ir tai nėra susijęs su 95 metų 46 reglamentu. Jeigu aš klystu, tai tuomet mane pataisykite. Todėl norėčiau, kad komisija man paaiškintų ir patik, kokia yra situacija ir patikintų mane, kad į abu reglamentus bus atsižvelgta. Ir kad man norėčiau, kad paaiškintų, kaip bus elgiamasi tokiais atvejais, kai trūks duomenų. Gracias. Senor Ensiu. Dėkoju toliau ponas Enšų. Dėkoju ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi bendradarbiavimu su ponu Koelio. Iš tiesų, darbas su juo yra vienas malonumas ir galiu pasakyti tą patį taip pat apie bendradarbiavimą su ponu Alvaru. Na, o komisijos norėčiau paprašyti tokio dalyko. Manau, kad visiems veiksmams, kurie yra susijus, susijęs su šiuo klausimu, mums reikia daugiau skaidrumo. Šiuo metu mes nesame tikri, ar tie bandymai bus sėkmingi ar ne. Ar pereimas iš vienos Schengeno sistemos į kitą bus sėkmingas. Todėl norėčiau pabrėžti tai, ką pasakė ponas Alvaro, kalbėdamas apie 15 pakeitimą. Aš pritariu tam, kad, kaip siūlė pranešėjas ponas Koelio, atitinkamos nuostatos būtų įtrauktos į 14 pakeitimą, tai būtų papildomos priemonės, kurios užtikrintų geresnę duomenų apsaugą ir manau, kad mums nereiktų vengti tokių dalykų. Taigi tiek norėjau pasakyti ir norėčiau dar kartą padėkoti už bendradarbiavimą ir taip pat norėčiau išreikšti viltį, kad me, mums pavyks išeiti iš šio aklygatvio. No no Ma, matau, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra, sako pirmininkas. Tai tuomet suteiksiu žodį Jums, ponia Koelija. Uh, uh, to... Ačiū. Aš norėčiau susikoncentruoti ties 17 pakeitimo keliamomis problemomis. Norėčiau pasakyti aiškiai. Norėčiau, kad būtų primtas sprendimas dėl uždaros mažos darbo grupės. Mes siekiame sukurti uh, pasaulio e, valdyba. Kaip jau sakiau, būtų tinkamiau, jeigu nuo pat pradžių komisija susilauktų pritarimo dėl šios GPMB ekspertų grupės. Kadangi tik paskutinę minutę buvo sukurta tokia valdyba. Iš pradžių buvo kalbama apie valstybių narių ekspertus, siekiant užtikrinti gerą techninio pobūdžio ekspertų indėlį e, vadovavimo lygyje šioje programoje. Negaliu suprasti. Štai ko. Jeigu mes prieš savo akis dabar turime pasiūlymą, kuris sako, įsteigus maksimaliai 10 narių darbo grupė, sakoma, GPMB ekspertų grupės narių susitikimus gali lankyti taip pat ir kiti komisijos pareigūnai, kuomet komisija siunčia savo ekspertus. Kiek žinau, taryba, o aš suprantu tarybos poziciją, nori išplėsti komisijos pareigūnų dalyvavimą šalia valstybių narių pareigūnų dalyvavimo. Tarybos darbiniuose dokumentuose yra išplečiamas toks narių skaičius. Taigi kaipgi vyks tie susitikimai, tie posėdžiai. Aš galiu suprasti pono Alvaro poziciją. Man, jeigu nepatinka toks sprendimas, jeigu aš e, balsuosiu, pritarsiu išoriniams pasiūlymams. Tačiau jeigu dalyvauti bet kokie išorinių institucijų nariai, bet kokie darbo grupių nariai, Kodėl tik parlamentui negalima dalyvauti? Kodėl parlamentas yra vienintelė institucija, kuri negali dalyvauti tokioje darbo grupėje? Aš to negaliu suprasti. Mano nuomonė, galima e, prieiti tokių dviejų sprendimo variantų. Arba mes sumažiname techninę grupę iki dešimties techninio pobūdžio ekspertų grupės, tam pritarčiau, tuomet nedalyvauja niekas kitas. Arba jeigu mes norime išplėsti šią darbo grupę, kurioje galėtų dalyvauti bet kokie komisijos pareigūnai, kurie tik nori dalyvauti šios darbo grupės posėdžiuose, bet kokie tarybos ekspertai, valstybių narių ekspertai, kodėl tuomet ne parlamento atstovai. Taigi tikiuosi, jog mes galėsime rasti sprendimą. Aš taip pat galėsiu dirbti ties šiuo kompromisiniu pasiūlymu kartu su ponu Aleksandru Alvaro ir pateiksiu kitą teksto variantą jei matysiu, kad pasieksime sutarimo su tarybos šioje srityje. Tačiau būtent šio dalyko aš ir nesuprantu, kodėl Europos parlamentas yra vienintelė institucija, kuri negali dalyvauti e, šiuose posėdžiuose. Ačiū. Thank you. ¿Hay algún comentario por parte de la presidencia o la comisión que quiera añadir a este? Ar būtų pastabų iš pirmininkaujančios valstybės ir komisijos, ar norėtumėte ką nors pridėti prie pranešėjo išvadų? Ne. Gerai, norėčiau tuomet Jums priminti, kad mes nusprendėme balsuoti kitame komiteto posėdėje, kuris vyks balandžio 27-28 dienomis. Atsiprašau, pirmininkė, aš norėčiau sulaukti atsakymą į klausimą, kuris buvo pateiktas dėl pono Enčijo pateikto pakeitimo. Komisija sakė, jog šis pakeitimas buvo atmestas pagal 95 metų 46 reglamentą, tačiau jeigu aš nebuvau neteisingai informuotas, tuomet E, tai, apie ką kalbėjo mūsų kolega, e, buvo apibriešta 2000 metų 58 reglamente. Aš norėčiau, kad būtų išaiškintas šis nesusipratimas. Ačiū. Dėkoju. Ponas Mejon iš komisijos, ar norėtumėte grįžti prie pono Alvaro klausimų? Prašom, žodis jums. Um, je, je... Dėkoju, ponė pirmininkė. pono Alvaro klausimą galima puikiai suprasti, tačiau mūsų nuomonė kyla šiek tiek kitoks klausimas. Komisija iš tiesų tu visame savo darbe turi atsižvelgti į labai aukštus saugumo reikalavimus. Ir tai yra susiję su komisijos sprendimu. Taigi komisija savo darbe turi laikytis atitinkamų nuostatų ir todėl komisija yra įsipareigojusi tokius saugumo reikalavimus kelti ir e, savo sutarties šalims, su kuriomis derasi kaip jau minėjau, tos saugumo nuostatos yra labai griežtos. Ir jos e, netgi vadinamos best players nivo, taip jau bent parašyta sutartyje, tai yra aukščiausio lygio nuostatos. Dėkoju, sako pirmininkas, baigiame nagrinėti šį klausimą ir galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto tai bus 11 darbo tvarkės punktas. Tai yra didelės apimties IT sistemų laisvės saugumo ir teisingumo ir dviejų operacijų valdymo agentūra. Čia pranešėjas vėlgi yra ponas Koelio, tačiau norėčiau pasiūlyti nagrinėti pakeistą pasiūlymą dėl šios agentūros, tai yra atsižvelgiant į su Lisabono sutartimi susijusius pakeitimus. Taigi būtų labai įdomu išgirsti, kas naujo vyksta dėrybose taryboje. Taigi suteiksiu žodį komisijos tarybos atstovams ir tik po to suteiksiu žodį pranešėjui o paskui galėsime diskutuoti komitete. Taigi visų pirma kalbės ponas Milo komisijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš greitai pristatysiu šį pakeistą pasiūlymą dėl agentūros steigimo. čia yra kalbama apie agentūrą, kuri turėtų valdyti operacinės sistemas, tokias kaip SIS-2, taip pat vizų informacinę sistemą ir panašias. Ateityje kai bus atitinkami teisiniai instrumentai, atitinkamos teisinės priemonės, ši agentūra galbūt galės vystyti ir valdyti kitas informacinių technologijų sistemas laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje. Taryboje šis pasiūlymas jau buvo diskutuotas. Pasiūlymas buvo pateiktas 2009 m. Liepos mėnesį ir kol kas diskusijos vyko teigiamai buvo sėkmingos ir lapkričio mėnesį buvo, buvo daugelio ministrų e, pritarimas išreikštas šios agentūros steigimui. Tačiau įsigaliojus Lisabono sutarčiai ramščių sistema, kuri anksčiau e, egzistavo laisvės saugumo ir teis, teisingumo erdvėje, yra panaikinta. Ir dabar mes turime e, reikalą tik tai su buvusiu trečiuoju ramščiu. Tai reiškia, kad reglamentas kuris kuris nagrinėjo pirmojo ramščio klausimus ir toliau liks galioti, o komisija atsisako vadinamosios omnibus direktyvos, atsiprašau, reglamento. Dabar komisija priemė viename teisės akte kovo 19 dieną atitinkamas nuostatas dėl minėtos agentūros steigimo. ankstesnis reglamentas dėl pirmojo ramščio ir ankstesnis reglamentas dėl trečiojo ramščio buvo sujungti ir taip pat buvo papildyti nuostatomis iš Lisabonos sutarties. Taip pat buvo pataisyti visi straipsniai ir visos nuostatos susijusios su teisiniu pagrindu. Toks pakeistas pasiūlymas buvo pateiktas nacionaliniams parlamentams, kad jie jį išanalizuotų, na, o dabar mes jį pateikėme jums, kad galėtume kartu jį aptarti. Kalbant apie agentūros steigimą ir apie jos veikimą, e, komisija norėtų į visų šių klausimų sprendimą įtraukti ir parlamentą, nes parlamentas bus atsakingas už šios agentūros biudžeto patvirtinimą. Dėkoju, dabar norėčiau steikti žodį tarybos atstovui, sako pirmininkas. Trumpai norėčiau papildyti. Norėčiau informuoti komiteto narius apie tai, kokią etapą pasiekėme atitinkamoje tarybos darbo grupėje nuo kovo mėnesio, aptarėme tris esminės temas, kurios dėl klausimo sudėtingumo ar buvo ginčytinos, yra pateikti du skirtingi pasiūlymai dėl agentūros veiklos modelio. Pirmasis pasiūlymas. Uh, kalba apie centralizuotą valdymo modelį, taip kaip buvo iš pradžių siūloma komisijos tekste. Ir e, kitas pasiūlymas numato įvairias decentralizuotas tarnybas, kurios dirbtų techninio pobūdžio darbą. Pagal pirmą pasiūlymą agentūra turėtų vieną buveinę, pagal antrąjį keletą būtų sudėtinga pasirinkti decentralizuotą veikimo modelį, nes toks modelis apsunkintų pačios agentūros darbą, reiktų nuolat saugumo ir atsargumo dėliai kopijuoti informaciją. Kita ginčitina tema yra susijusi su vadinamąją kintamąją geometriją, kuri turi omenyje arba kurios kontekste skirtingų valstybių narių, darbuotojų skirtingų valstybių narių dalyvauja agentūros veikloje. Tokią situaciją pasirinkus sudėtinga būtų įsivaizduoti, kaip turėtų būti renkamas agentūros vadovas, nes e, SIS, VIS ir Eurodoc atžvilgiu egzistuoja iš valstybių narių pusės skirtingos pozicijos. Kita tema, kuri taip pat lieka neišspręsta, yra susijusi su galimybė iš naujo teikti pasiūlymą dėl agentūros struktūros. Kalba eina apie struktūrą, ne apie buveinę. Dauguma valstybių narių pritarė pasiūlymui kad agentūros struktūra būtų stiprinama be valdybos ir direktoriaus, turėtų e, agentūra dirbti duomenų apsaugos, e, saugumo klausimų e, atitinkami specialistai, taip pat ir už finansus atsakingas asmo. Administracinės tarybos funkcijos, kai kurios valstybės narės pasiūlė šias tris kategorijas atskirti vieną nuo kitos ir tokią struktūrą agentūros veiklos suformuoti. Ačiū. Pradame diskusiją ir pirmam suteiksime žodį ponui Koeliu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti, kad šis klausimas yra sprendžiamas bendro sprendimo prieimimo tvarka pasitelkus naujus parlamento įgaliojimus pagal Lisabonos sutartį ir užtikrinant parlamentui tolesnės agentūros veiklos kontrolės bei priežiūros galimybę. Noriu Jums priminti, kad kol kas nepradėjome su šešėliniais pranešėjais renkti dokumento projekto. Mes laukiame komisijos atitinkamo pasiūlymo, nes įsigaliojus Lisabonos sutarčiai likščiolinės iniciatyvas privalu peržiūrėti iš naujo. Su komisijos tarnybomis vyksta pokalbiai ir e, komisija turėtų atmiaus metu pateikti mums vieningą reglamento projektą. Kokiu abejoniu dar kyla ar lieka. Ne visos valstybės narės dalyvauja visų klausimų svarstymė. Kai kurios valstybės narės tik iš dalies dalyvauja, todėl kyla klausimų dėl teisinio saugumo šiame kontekste pasirinkus tokį požiūrį. Būtent dėl šios priežasties aš, ponė pirmininkė, norėčiau, kad e, Lybė komitetas e, padedamas teisinės tarnybos turėtų nusiųsti atitinkamą raštą dėl to, ar pasitelkus vieną vienintelę teisinę priemonę būtų galima reglamentuoti visus valstybių narių dalyvavimo e, vizą Eurodac ir E, SIS-2 sistemų veikloje. E, taip pat buvo minima ir apie kitų plačios apimties informacinių technologijų sistemų kūrimą. Komisija puikiai žino, kad parlamentui yra svarbu, kad jei agentūrai bus suteikiami nauji įgaliojimai, tam turi būti parengtas atitinkamas teisėkuros, e, teisėkuros e, procedūros ir agentūra pati savaime negali išplėsti savo įgaliojimų, ypatingai už Europos parlamento nugaros. Kyla labai daug klausimų, į kuriuos reikia rasti atsakymus. Tarybos pirmininkas kai kuriuos iš šių klausimų paminėjo. Šeši klausimai ypatingai svarbus. Pirmasis yra toks. Agentūros veiklos profilis arba modelis. Ar mes norime pasirinkti centralizuotą modelį, taip kaip SIS-1 veikimo metu, ar decentralizuotą, kuomet atskirose valstybėse narėse veiktų e, atskiros buveinės Šiuo metu Estija ir Prancūzija norėtų priimti pas save šią agentūrą. Klausimas bus e, galtinai priimtas taryboje. Mes dalyvausime priimant bendrą sprendimą ir jeigu bus pakeistas agentūros veiklos modelis, parlamentas čia taip pat priimant šį sprendimą negali būti paliktas nuo šalyje. Taip pat privaloma atsižvelgti į tai, kaip balsuos valstybės narės priklausomai nuo to, priklausomai nuo jų dalyvavimo agentūros veikloje. Kitas klausimas yra susijęs su agentūros kompetencijomis ir užduotimis. E, taip pat svarbu užtikrinti, kad agentūra turėtų pakankamai techninės įrangos siekiant užtikrinti duomenų apsaugą. Ta apsauga asmens duomenų mes privalome sustiprinti Būtų įdomu išgirsti tarybos pirmininko nuomonę ir mintis apie jau dabar pradėtas iniciatyvas siekiant e, stiprinti asmens duomenų apsaugą ir numatant atitinkamą duomenų apsaugos pareigūno e, atsakingos mens pareigybę. Taip pat Europos parlamento dalyvavimas prižiūrint ir kontroliuojant agentūros vadovaujančių institucijų veiklą. Šie klausimai mums yra ypatingai svarbus ir mes e, apie juos norėtume pareikšti savo nuomonę, remiantis komisijos pateiktais dokumentais, e, parengsime su šešėliniais pranešėjais atitinkamą parlamento poziciją ir apsvarstysime šiame komitete mūsų įvairius pasiūlymus. Po to, kai, bus, kai vyks balsavimas parlamente, turės tęsis darybos su taryba, nes šis klausimas yra sprendžiamas pagal bendro sprendimo procedūrą. Pirmininkas, ačiū ponui Koelio, ponė Latford. Uh, Dėkoju pirmininkė. Ačiū už visus pranešimus. Taip pat ir dėkoju ponui pranešėjui, kuris aptarė iš dalies taip pat ir tai, ko aš norėjau paklausti. Būtent norėjau paklausti, kiek apims šios agentūros mandatas atsižvelgiant į kitas agentūras. Jis pabrėžė, kad būtų nepriimtina išplėsti kompetencijas e, kertantis su bendrų įstatymų leidėjų būtent parlamento kompetencija. Norėčiau vis dėlto paklausti, ar mes jau turime bendrą vaizdą dėl to, kokios kitos duomenų bazės e, yra ruošiamasi, kokias kitas duomenų bazės pridėti. Klausimų metu iškilo klausimų ir komitetas šiuo metu vertina esamą padėtį duomenų rinkimo ES srityje. Ir žinoma, tai apima ir ketinamas kurti duomenų bazės. Per pastaruosius penkerius metus buvo keliamos įvairios idėjos. Prieš keliarius metus buvo baisiamas į centralizuotą pirštų atspaudų duomenų bazę. Ir šiuo metu keliamas klausimas, ar tai reiškia, jog jeigu mes pradėsime keistis duomenimis, ar tai taps ES duomenų baze. Taigi mano klausimas Europos komisijai būtų toks. Pirmiausia, ar, kaip pažadėjo komisarė Marmstrom, mes nustatysime tam tikras kelio gairias dėl to, kokios būtų duomenų rinkimo ES lygyje ribos, taip pat ir nacionalinėme lygyje, kokios būtų ribos. Ir kuomet reikalai pajudės iš diskusijų taško ir pradės rastis konkretūs planai. Norėčiau pasakyti, jog kuomet, pavyzdžiui, prasidėjo tokie bandomieji projektai, kuriuos paminėjo ponas Koelio, visuomet būna atsižvelgiama į biudžetą. Ir norėčiau sužinoti, kokie yra biudžeto planai atsižvelgiant į naujų duomenų bazių kūrimą. Norėčiau, kad mes konkrečiai žinotume, kokie yra ateities planai. Ne tik kalbėdami apie duomenų apsaugą, duomenų bazių kūrimą, bet norėčiau žinoti ir kiek apims tas išplėstas šios agentūros mandatas. Ačiū. You, Dėkoju, ponė Lutford. Prašom, Albert. Also, Sicht... Ponas Albrecht, dėkoju. Pone pirmininkė, savo ruoštų norėčiau paliesti tris man įdomius klausimus. Ir man būtų labai svarbu apie tai pakalbėti. Visų pirma, tai būtų Europos duomenų apsaugos pareigūno įtraukimas į šitos informacinių technologijų agentūros veiklą. Čia yra tik numatyta, kad viduje tos agentūros veiks atitinkamas duomenų apsaugos pareigūnas, manau, kad to būtų per maža, kad į šią agentūros veiklą reikia įtraukti ir Europos duomenų apsaugos e, įgaliotinio įgaliotinio veiklą. Toliau kitas klausimas, kuris mane labai domina, yra kaštų klausimas. Ir mane domina toks dalykas, ar tie virš 110 milijonų eurų kaštai, ar jie yra pateisinami, ypač kalbant apie tą techninę agentūros veiklą. Man atrodo, kad tam techniniai domenų bazės, tam techninės domenų bazės įsteigimui tai yra pernelik didelė suma. Manau, kad mes turime siekti taip pat informacinių sistemų saveikumo, e, tai tuomet galbūt tas, e, to, tokios lėšos būtų pagristos, tačiau mums buvo pasakyta, kad čia mes, e, kad čia mes kalbame dabar tik tai apie techninį duomenų bazės sukūrimą, o ne apie atskirų duomenų bazių turinio sujungimą. Taigi man kyla klausimas dėl lėšų pagristumo. Na ir trečias mane dominantis klausimas yra, Ar duomenų apsaugos taisyklės čia bus privalomos, nes šitame reglamente tik tai konstatuojamoje 11 dalyje daroma nuoroda į tas taisyklės, tačiau aš nematau ne vienos nuostatos, kuri kalbėtų apie tai, kad duomenų apsaugos principai būtų privalomi ar atitinkamos taisyklės būtų privalomos. E, aš norėčiau, kad atitinkami duomenų apsaugos teisės aktai atsispindėtų šitame reglamente, tai yra, kad būtų daroma nuoroda į juos. Nes mes turėtume aiškiai išvengti tokios situacijos, kuomet steigiant techniškai šią agentūrą, kad nebūtų siekiama sinergijos tarp atskirų duomenų sistemų. Ačiū, buvo iškelti klausimai, nematau daugiau norinčiųjų e, pasisakyti, taigi suteikiu žodį komisijai. Ar norėtumėte sakyti klausimus komisija? Uh, Merci, Monsieur le Président. Alors, il y avait tout un groupe de... Ačiū, pirmininkė. Na, iš tikrųjų buvo pateikta gana nemažai klausimų dėl duomenų apsaugos. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 25 straipsnį. Šis straipsnis aiškiai nurodo, kad 2001 m. 45 reglamentas yra visiškai taikytinas. E, jis taip pat kalba apie duomenų apsaugos prižiūrėtoje. Mes nemanome, kad yra koks nors poreikis įtraukti konkrečius straipsnius į tekstą, kurie tiesiog nukopijuotų tas nuostatas, e, kurias apima jau 2001 metų 45 reglamentas. Jūs taip pat kėlėte klausimus ir dėl biudžetinių aspektų. Taip, ši agentūra yra techninė institucija, ji e, privalės dirbti 24 valandas per parą, 365 dienas per metus. Ji turės taikyti teisinius instrumentus. Biudžetas sudarys apie 100 milijonų eurų trejiems metams. E, šios sumos dalis bus skiriama šios institucijos įsteigimui įvairioms patalpoms ir panašiai tik ta veikla, apie kurią kalbama teisiniuose instrumentuose, bus e, priskiriama šiai institucijai. Taip pat tai reglamentuos ir ateityje priimami teisės aktai. Tačiau aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, jog konkretus teisinis instrumentas suteiks šiai institucijai e, kompetenciją valdyti operacinės sistemas. Taigi mes ir vėl turėsime kreiptis į parlamentą pritarimo. Manyčiau, kad atsakiau į gana nemažą dalį šių klausimų. Taip, dar buvo ponios Latvat keltas klausimas. E, tai buvo klausimas susijęs su ponios Malmstrom pastabomis klausimų metu. Jūs kalbėjote apie kelio gairės, kurios šiuo metu yra kūriamos. Žinoma, ponia Malmstrom įgyvendins savo pažadus, kuomet bus įsteigta tokia valdymo agentūra, kalbant apie papildomų sistemų kūrimą ir kompetencijų plėtimą. Žinoma, tą reglamentuos konkretus teisės aktai. Dėkoju. Ačiū, pirmininkas. Ar pirmininkaujantį valstybę norėtų ką nors pridėti? Ponas pranešėjau Kueliu, ar jūs norėtumėte užbaigti šią diskusiją? Prašom. Special, Mr... Ačiū, nieko ypatinga neturiu pasakyti, ponas pirmininkė. Tik norėčiau priminti, kad iki šiol, kiek suprantu, šios agentūros mandatas nebus galutinis informacijos vartotojas. Tai reiškia, jog ši agentūra neturės prieigos prie duomenų. Ji suteiks priemonės, kurios įgalins prieiti prie duomenų. Ir kaip komisija teisingai pasakė, ji dirbs 24 valandas per dieną, 365 dienas per metus. Trumpą laikotarpį, kadangi uh, Bet kuris policijos pareigūnas turės teisę patikrinti šią sistemą ir gauti atsaką per kelias sekundės. Taigi tokia sistema, tokia agentūra turės turėti tinkamus įrankius, kad galėtų pateikti tinkamas paslaugas per trumpą laikotarpį. Tačiau ji neturės teisės žinoti informacijos turinio. Taigi, kai kurie nuogastavimai, kuriuos išreiškė ponė Latvat, nėra pagristi. Žinoma, Europos parlamento tarnybos turėtų užtikrinti, kad būtų primti tokie teisiniai instrumentai, kurie užtikrintų būtent tokią padėtį, apie kokią aš kalbu. Mes čia, žinoma, kalbame apie agent... Europos agentūrą ir, žinoma, visą Europos teisė tokiai agentūrai bus taikytina. Daugiau neturiu ką pridėti. Dėkuoju už dėmesį, pirmininkė. Ačiū. Mrs. Lutford. Pone Lutford. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, kad dar kartą grįžtu. Dėkuoju pranešėjų už šią pastabą. Jie, žinoma, yra naudinga. Ir aš suprantu, kad ši agentūra valdys duomenų bazę, teikdama prieigą prie informacijos. Žinoma, man kėlė nerima tie pasiūlymai, kurie pirmą kartą iškilo e, dėl techninio suderinamumo. Techninis suderinamumas reiškia, jog bus keičiamasi informaciją tarp įvairių įmanomų duomenų bazių, tačiau taip nebus. Vis dėlto aš manau, jog pats bendros centrinės agentūros egzistavimas ir bendras jos valdymas bei bendra technologinė platforma, žinoma, automatiškai nereiškia, kad bus įvairių duomenų bazių suderinamumas ir bendra prieiga prie informacijos. Vis dėlto, man atrodo, mes turėtume išlikti budrus ir suprasti, kad tokia sistema neturėtų leisti manyti, jog dabar, kadangi mes jau, tarkime, turime tokią agentūrą, nebereikia Europos duomenų bazių. Tai leistų mums tiesiog tinginiauti ir manyti, jog Tokia agentūra veikia, ji yra centrinė ir dėl to mes jau esame sukūrę naują Europos centrinę duomenų bazę. Ačiū, ponė Liutford, ponas Kueliu, ar turėtumėte ką pridėti? Ačiū. Aš manau, jog ponė Liutford ir aš mastome tą pačią linkmę. Ši nauja agentūra e, turės tą kompetenciją, kurią jai suteiks naujas teisinis instrumentas, kuriam turės pritarti Europos parlamentas. Nebus suteikiamų, suteikiama jokių naujų kompetencijų, naujų įgaliojimų šiai agentūrai, kurių nenustatys teisiniai instrumentai, kuriems pritars taip pat ir šis parlamentas. Manyčiau, jog tai buvo išreikšta Europos komisija, Europos tarybai, abi institucijos žino, ką šiuo klausimu mano Europos parlamentas ir esu tikras, jog čia mes esame prie konsensuso ir mes turime būti pasirengę pritarti e, šios naujos agentūros e, steigiamajam dokumentui. Ta būtina aiškiai pareikšti, kad nekiltų jokių nesusipratimų. Dėkoju. Ačiū, ponas Koelio. Mes suprantame jūsų paskutinės pastabas. Taigi dabar mes esame pasirengę pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, prie 12 punkto, kurį aptarsime kartu su 13 darbo tvarkės punktu, kadangi abu jie yra susiję su keleivio duomenų įrašais. Mes turime pranešėją Intveld, Dvyliktasis darbotvarkės punktas yra susijęs su ES ir Australijos susitarimu dėl oro vežėjų atliekamo ES pateiktų keleivio duomenų įrašo, duomenų tvarkymo ir perdavimo Australijos mūtinės tarnyboje. O 13 darbo tvarkės punktas nagrinėja ES ir Junktinių Amerikos valstijų susitarimą dėl oro vežėjų atliekamo keleivių duomenų įrašo, PNR, duomenų tvarkymo ir perdavimo Junktinių valstijų vidaus saugumo departamentui. Čia mes pasikeisime nuomonėmis, taigi dabar norėčiau paprašyti ponios Intveld pranešti mums apie abiejų šių dokumentų e, esamą situaciją. Ir šie teisės aktai bus pateikiami balandžio plenarnėje sesijoje Strasbūrė. Ir Taip pat mes suteiksime žodį ir pirmininkaujančiai valstybei bei Europos duomenų apsaugos agentūros atstovams. Ne, man sako, jog jie neatvyko. Taigi, mes tikriausiai išgirsime pirmininkaujančios valstybės atstovo e, pasisakymą. Ir taip pat pasikeisime nuomonėmis tarp komiteto narių. Prašom žodis poniai Intveld. Dėkoju pirmininkė, stengsiuosi kalbėti trumpai. Nebe pirmą kartą mes aptarėme šiuos klausimus, taigi norėčiau trumpai aptarti esamą padėtį. Mūsų iš tikrųjų buvo prašoma pritarti tarptautiniams susitarimams, kuriuos jūs minėjome su JAV bei Australija dėl PNR duomenų perdavimo buvo siūloma užuot balsavus nedelsiant atidėti balsavimus, kadangi Europos parlamentas visuomet neigiamai e, žvelgia į šios du susitarimus. Taigi, jeigu mes balsuotume ir atmestume tokius susitarimus, tai sukeltų tikrai didelių rūpeščių tiek piliečiams, tiek ir oro vežėjams. Taigi aš siūlau atidėti balsavimą ir prašome Europos komisiją parengti pasiūlymus dėl vieno nuoseklaus požiūrio. Be šių sustarimų mes taip pat turime iš naujo susidarėtą sustarimą su Kanada, kadangi ankstesnis sustarimas baigė galioti. Ir taip pat žinome, kad daugelis kitų šalių prašo prisijungti prie tokių sustarimų. Taip pat mes e, svarstome ir galima visos Europos Sąjungos tokį dokumentą. Taigi Mes turime susitarti dėl PNR duomenų tvarkymo ir perdavimo tiek ES viduje, tiek ir išorėje. Man labai malonu, kad šią strategiją e, priėmė taip pat ir mano šešėliniai pranešėjai. Aš norėčiau padėkoti už jų puikų bendradarbiavimą. Taip pat žinau, jog ir komisija atsargiai pritarė e, kartu su daryba. Taigi žinau, jog mes tarp visų institucijų žengėme žingsnius pirmin. Dabar kartu su komisija mes dirbame ties bendrą rezoliuciją ir tikiuosi, kad visos politinės frakcijos kūrė strategiją bei bendrus pagrindinius principus, kuriais remiantis bus nustatyti pagrindiniai reikalavimai ir sąlygos E, dėl galiausiai e, priimsimo susitarimo. Taip pat svarbu ir ko Europos parlamentas tikisi e, priimant PNR paketą. Kartu tai išmėgins įvairiausius konstitucinius, konstitucinius teismus visoje Europoje, kurie labai aktyviai nagrinėja ES teisės aktus. Matau, jo kolego šypsosi ir daugiau nebekalbėsiu šią temą. Taigi, kalbant apie mūsų e, tvarkaraštį, parlamentas jau balandžio mėnesio plenarnėje sesijoje norėtų balsuoti dėl šių dokumentų. Tam pritartų ir visos politinės frakcijos. Mes raginame Europos komisiją labai sparčiai padirbėti. E, siūlytume nukesti kai kuriuos biurokratinių procedūrų kampus ir prieš vasaros atostogas užbaigti šį procesą. Dar keletas konkrečių pastebėjimų. Man šiek tiek nepatinka tai, jog mums nepavyko susitarti su komisija dėl bendro uh, ES ir JAV PNR duomenų tvarkymo peržiūrėjimo. Mes žinome, jog vyko tik tai dvi tokios bendros peržiūros - 2005 ir 2010 metais manau, jog būtų labai naudinga, jeigu mes turėtume pranešimą jau šiandienos diskusijai. Aš taip pat norėčiau matyti, kaip vyksta susitarimų su Australija ir Kanada įgyvendinimas. Antra, manau, jog mes taip pat turėtume paprašyti šiek tiek daugiau informacijos ir prašyčiau taip pat ir pirmininko paprašyti jos mūsų vardu, būtent informacijos dėl naujųjų saugumo priemonių, e, kurias prieimė JAV e, vidaus saugumo departamentas. E, čia kalbu apie keleivių skenavimą ir keleivių informacijos naudojimą, kadangi tai liečia ir mus. Antras dalykas, norėčiau paraginti tarybą pateikti atsakymus į Europos parlamento rezoliuciją 2005 metų lapkričio mėnesio taryba sakė, jog ji remiasi ES pasiūlymu, kuris jau nebegalioja. Taip pat yra keletas prašymų pateikti informaciją dėl PNR duomenų naudojimo. Mes taip pat prašome e, informacijos dėl naujosios keleivių duomenų informacijos naudojimo. Norėčiau, jog e, ši informacija bus, būtų pateikta kiek įmanoma greičiau. Manau, jog komisija taip pat turė, turės atsižvelgti į tą darbą, kuris šiuo metu yra atliekamas dėl transatlantinės duomenų apsaugos, apie ką mes diskutavome šį rytą. Ir Dar vienas pastebėjimas, aš norėčiau paprašyti mūsų pirmininko, paprašyti Europos komisijos paaiškinti e, susitarimo su Kanada teisinį statusą. Aš girdėjau įvairių esamos padėties interpretacijų. Atrodo, jog šiuo metu duomenys yra e, teikiami remiantis susitarimu su Kanada. Taigi, kokia be būtų padėtis, ar tas susitarimas dar galioja ar ne, iš tikrųjų tokia situacija tikrai nepavydėtina, kadangi yra abejotinas to susitarimo teisinis pagrindas. Mes taip pat e, turėtume bendradarbiauti su įvairiomis interesuotomis grupėmis, su trečiosiomis šalimis. Norėčiau įspėti kad nereikėtų teikti per daug informacijos Europos parlamentui ir kitoms institucijoms, kadangi tai būtų nebeproduktyvu. Norėčiau paprašyti žengti taikiai ir rimtai ir siekti tinkamų sprendimų. Tiek, pirmininkė, dėkoju. Entveld. Ačiū, poniai Intveld. Mes atsižvelgsime į jūsų pasiūlymus. O dabar laikas išklausyti komisijos ir pirmininkaujančiosios valstybės nuomonę. Ar kas nors norėtų pasisakyti komisijos vardu? Prašom, ponė Verklei. Thank you, Chair, and thank you for... Ačiū pirmininkė, štai kad leidote pasisakyti, kaip jau minėjome anksčiau, mes sveikiname pranešėjo siūloma, siūlymą nukelti balsavimą dėl šių dviejų susitarimų, siekiant e, parengti e, išsamesnį, nu, nuoseklesnį, visą apimantį požiūrį, e, siekiant geriau pasirengti keleivių duomenų įrašų perdavimui tiek vidaus reikmėms, tiek su išorės partneriams. Toks sprendimas padėtų komisijai atidžiau išanalizuoti kriterijus, kurių gyventinimo siekia parlamentas ir pasirenkti mums e, komisijoje atitinkamoms priemonėms. E, komisija rengia komunikatą dėl keliaivių duomenų įrašų išoriniuose santykiuose ir dėl šių duomenų keitimosi e, sistemų. Kuo daugiau nuseklumo pademonstruotume, tuo geriau būtų mums visiems, todėl labai malonu girdėti, kad parlamentas aktyviai rengia tokio pobūdžio dokumentą. Komisija taip pat dės visas pastangas, kad kaip įmanoma greičiau galėtų pasiekti susitikimą e, atitinkamo sustarimo tarp atskirų komisijos tarnybų dėl būtiniausių priemonių, tačiau tai užtruks šiek tiek laiko. Manau, kad mes artimiausių laikų sustarsime viduje dėl terminų ir informuosime apie tai parlamentą. Buvo paminėtas pranešimas, kurį mes parengėme keliaivių duomenų įrašų sustarimo su JAV kontekste ir komisa, iš kor, komisarės Malstrom turime informacijos, kad atitinkamas dokumentas pranešimas bus išsiųstas parlamentui prieš balandžio plenarinę sesiją. Galbūt tai bus padaryta rytoj arba penktadienį, bet kokiu atveju vėliausiai šios savaitės pabaigoje. Pirmininkas, ačiū. Ar pirmininkaujančios šalies atstovė, ponė Gilera, norėtų pasisakyti? tiksliau ponas. Ačiū pirmininkė už galimybę pristatyti pirmininkaujančių šalies poziciją dėl minėtų susitarimų. Galiu informuoti komiteto narius apie tai, kad iki šiol taryboje dar nevyko politinė diskusija šio klausimu, nes mes pirmiausia laukiame parlamento pasiūlymo. Tai reiškia, kad mes e, su parlamentu šių klausimų iki šiol palaikėme gerus santykius ir kontaktus ir norėjome išsiaiškinti parlamento poziciją siekdami bendro sutarimo, todėl pirmiausiai laukiame signalo iš parlamento. Jau vyko pirmieji pokalbiai darbo grupėse šią temą Nu, tarp valstybių narių atstovų yra pasiekti pirminiai rezultatai, numatantis bendruosius tikslus ir e, rezultatai yra teigiami, kadangi buvo pasirinkta pragmatinė pozicija siekiant užpildyti tą techn... teisinį vakumą, kuris e, galėtų turėti neigiamos įtakos Europos įmonių veiklai. Aš situaciją vertinu teigiamai, mes norime išlaikyti dabartinį status quo, taip pat ir ateityje. Mums yra svarbu pademonstruoti tarp institucinį sutarimą, tiek kalbant apie vidinę ES PNR sistemą, tiek apie uh, išorinės keliaivių duomenų įrašų perdavimo sistemas, kol kas sprendimai yra diskutuojami ne pačiu aukščiausiu lygmeniu, kalbama tik tai apie įvairias koncepcijų galimybės. Dėl egzistuojančių sustarimų parlamentas pareiškė savo nuomonę, ta nuomonė kartais būdavo prieštaringa, tačiau tai nereiškia, kad dėl vienų sustarimų parlamentas turėtų pareikšti savo nuomonę, dėl kitų ne. Būtų gerai, kad nuomonė būtų pareiškima nuosekliai dėl visų susitarimų, atsižvelgiant į skirtingus kontekstus, kuriuose mes dirbame. Kita svarbi mintis, kurią reikia paminėti, yra štai kokia dauguma arba daug valstybių narių teigia, kad svarbu yra sukurti vidinę ES keliaivių duomenų įrašų sistemą. Jūs žinote, kad du metus yra diskutuojama dėl pagrindų susitarimo, kurį siūlo komisija. Pagrindų susitarimo dėl to, kad būtina tokią sistemą įkurti, įsigaliojus, po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, iki šiol tokia sistema neegzistavo ir Daugel nemažai valstybių narių pareiškia pageidavimą e, tokią sistemą sukurti. Dabar yra laukiama atitinkamo komisijos pasiūlymo ir šį klausimą būtų galima priskirti prie Stoholmo programos prioritetų, kurie buvo patvirtinti prieš metus. Peržiūrint galiojančius susitarimus, e, taryba taip pat laukia bendro atitinkamo sustarimo su JAV įvertinimo. Vasario mėnesį buvo atliktas, atlikta peržiūra ir mes tikimės, kad artimiausių metų bus paskelbtos atitinkamos išvados. Komisija apie tai jau užsiminė, tai yra teigiamas signalas, teigiama žinia, mes e, einame link bendros nuseklios pozicijos ir mes tikimės, kad šis rezoliucijos projektas, kuris bus priimtas parlamente, numatys pagrindinius principus, kurie bus geras išeities taškas mums visiems susitarti dėl bendros pozicijos ir po to taryba galės pradėti konkrečias dėrybas O dėl ES e, vidaus PNR sistemos vis tiek reikės po Lisabonos staties įgaliojimo tartis visoms institucijoms. Norėčiau padėkoti tarybos atstovams, sako pirmininkas, ir norėčiau taip pat pritarti ponios Inetfeld siūlymui nukelti balsavimą šiais klausimais, tačiau iš frakcijų atstovų arba skirų parlamentarų norėčiau išgirsti jų nuomonę šio klausimu, ponas Fos. Ačiū labai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už malonų tarpusavio bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad bendradarbiavimas tokia e, dvasioje tęsis ir toliau. Dėl reikalo esmės, tai noriu pasakyti, kad pritariu siūlymui nukelti balsavimą dėl vairių priežasčių. Pirmiausiai dėl to, kad Mums reikia sužinoti, kokį poveikį e, turės e, tokio pobūdžio sprendimai piliečiams, e, oro bendrovėms. Tuo tarpu mes manome, kad ta įtaka iš tikrųjų bus nedidelė, tačiau atsiras vis tiek tam tikra saugumo spraga susijusi su asmens duomenų apsauga. Europos parlamentas šiame kontekste turi turėti atitinkamą galimybę pareikšti savo nuomonę dėl keliaivių domenų įrašų mm, perdavimo trečiosiams šalims, trečiosiams valstybėms, suteikiant komisijai atitinkamą darybų mandatą pasirašyti atitinkamus susitarimus su trečiosiomis valstybėmis ir remintis dabar gaunamais klausimais ir klausimais, kuriuos galime gauti ateityje, mums reikia svarstyti bendrą modelį, kurį būtų galima pritaikyti ne tik e, paskiriems atvejams, tačiau ir e, visiems panašaus pobūdžio sustarimams bendrai. Todėl aš siūlau nukelti balsavimą ir šį sprendimą priimti dar balandžio mėnesį. O kalbant apie duomenų perdavimo būtinybę, aš galiu remtis tik tai ekspertų išvadomis, nepaisant to mums reiktų gauti ir šiuo klausimu daugiau informacijos. Ir e, jeigu mums ta informacija galėtų būti suteikta apie tai, kokią pridėtinę vertę E, atneša keliaivių duomenų įrašų duomenys be kitų, šalia kitų per, perdodamų duomenų trečiosiams valstybėms būtų gerai tokią informaciją turėti ir dar kartą noriu kreipti dėmesį į tai, kad mano nuomonė siekiant parlamento pritarimo lemiamas veiksnys bus e, perduodamų duomenų e, pobūdis. Pone Zipil, ačiū pirmininkė. Noriu atvirai pasakyti, kad mano pirmoji reakcija į siūlymą nukelti balsavimą e, ne buvo labai džiaugsminga, tačiau noriu pasakyti, kad e, kalbant apie keliaivių duomenų įrašų perdavimą, situacija yra sudėtingesnė ir e, mes neturėtume apsispręsti tuo jau pat, tačiau mūsų sprendimas neturėtų uždelsti darybinių įgaliojimų suteikimo atitinkamus sustarimams pasirašyti. Europos parlamento pozicija šio klausimu nėra visiškai nauja ir ne vakar ji buvo priimta par e, pranešė į atitinkamą rezoliuciją įtraukė visus iki šiol Europos parlamente priimustus priimtų šio klausimu sprendimus ir juose atsispindi visos prielaidos ir sąlygos, kurių reikalauja parlamentas, todėl galime pasakyti, kad sutiktume nukelti balsavimą, tačiau reikalaujame ir siekiame, kad mums būtų atsakyta į klausimus dėl duomenų apsaugos, dėl to, kokiais tikslais bus panaudojami perduodami duomenys ir e, buvo užsiminta apie tai, kad tikslas yra ne vien kovoti su terorizmu, arba ne pagrindinis toks tikslas yra, kad duomenys yra naudojami ir kitais tikslais, todėl reikia išsiaiškinti, ar jų naudojimas yra tinkamas, proporcingas, taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, ar tinkamai yra apsaugomos piliečių teisės, taigi ši diskusija iš tikrųjų nėra nauja ir aš tikiuosi naujo pasiūlymo artimiausių metų ir. Mm, gautinio sprendimo greitų laikų, kurį galėtume priimti, ponas Albertas. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau trumpai pristatyti, kaip veikia keleiv, ši keleivio duomenų įrašų perdavimo sistema. Egzistuoja duomenų bazės, kurias valdo ir kurios yra prieinamos oro skrydžių bendrovėms, tačiau neregistruojama Mm, kokios e, kelionio agentūros arba oro susisiekimo bendrovės ir e, valstybinės agentūros naudojasi tų duomenų bazių įrašais e, ir kokiais tikslais atitinkamos institucijos šiais duomenimis naudojasi. Todėl aš manau, kad visą keliaivių duomenų įrašų apdarojimo sistemą reiktų peržiūrėti, kadangi visiškai e, nėra aišku, kas kokiais duomenimis naudojasi ir e, kokiais tikslais. Aš taip pat manau, kad jau dabar praktiškai būtų e, įmanoma remiantis, kad E, dabar veikiantis teroristai arba nusikalstamos struktūros galėtų įkurti savo kelionių agentūras, gauti prieigą prie šių duomenų bazų ir panaikinti tam tikrus duomenys tam, kad keliaivių duomenų įrašai būtų naudingi kovojant su nusikalstamumu. Reikia užtikrinti, kad tokių galimybių nusikalstamų struktūrų arba teroristų grupuočių atstovai neturėtų. Todėl sveikinu E, bendro galiojančios sistemos peržiūrėjimo pasiūlymą, kurį pateikė e, komisija. E, o kalbant apie valstybinių institucijų prieigą prie šių duomenų bazių, mano nuomonė, tokie pasiūlymai nedėra nei su galiojančiomis ES sutartimis, nei su uh, pagrindinių teisų hartijos 8 straipsnių, kuriame kalbama apie e, kišimasi į e, žmogaus asmeninę erdvę ir e, dabar manau, kad parlamentas turėtų atmesti šį susitarimą ir paskelbti jį negaliojančiu, tačiau uh, mes prisimame atitinkamą atsakomybę ir suteikime tarybai ir komisijai galimybę iš naujo pradėti dėrybas su JAV ir pasirenkti šioms dėryboms e, sukandus dantis tam tikrą prasme e, ir susitaikius su tuo, kad dabar keleivio į duomenų įrašai JAV yra perduodami neteisėtai, siekdami, kad kaip įmanoma greičiau būtų parengtas naujas susitarimas, kuriame būtų taikomi žymiai griežtesni prieigos prie atitinkamų duomenų bazių reikalavimai, tačiau tik tai užtikrinus, kad e, tas keitimasis e, keliaivių duomenimis yra būtinas ir naudingas. Mano nuomonė, šis parlamentas, mūsų parlamentas neturėtų pritarti tokiems darybinėms įgaliojimams, e, e, kurie leistų konstitucinius principus iškeisti į teisę e, nusileisti ES bendrovė lėktuvams JAV oro uostuose. Mes negalime jokių būdų statyti ant kortos darybose su JAV mūsų konstitucinių principų. Pirmkas, ačiū, ponas. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atsižvelgiant į specifinę strategiją, kurią pasiūlė pranešėja ponė Sofija Intvelt, nenorėčiau apie tai dabar plačiai kalbėti. Aš jau anksčiau eh, jums minėjau, kad pritariu jūsų pasiūlytai procedūrai ir tikrai mums reiktų daugiau laiko, kad galėtume išsamei išnagrinėti šios klausimus ir padaryti viską, kad nesukeltume papildomų problemų piliečiams, e, oro bendrovėms ir aviacijai apskritai. Taigi aš pritariu tam, kad mes nukeltume balsavimą, taip pat pritariu Sofijai Intvelt pasiūlytai strategijai, tačiau manau, kad už šios strategijos slypi tai, kad šis komitetas kad šis komitetas dirba nenuosekliai kalbant apie keleivio domenų įrašų perdavimą ir kalbant apie dėrybas su JAV, reikia pažymėti, kad dažnai vis tik yra remiamasi dvišaliais santykiais tose dėrybose. Todėl galiu pasakyti, kad mes neturime tų pačių teisių, kokias turi JAV šiuose dėrybose. Ir dažnai tos tie dvišaliai susitarimai taip pat yra naudojami sprendžiant kitus klausimus, pavyzdžiui, prekybinius klausimus ir taip toliau. Ir tokiu būdu yra iškraipama konkurencija ir tos lygios teisės. Komisarė Redink jau yra minėjusi, kad ji norėtų ypatingą dėmesį skirti šioms problemoms. O kalbant apie esminius principus, mes turime pabrėžti institucinius santykius, neturime remtis precedentais, turime tiesiog nustatyti esminius bendravimo principus ir man iš tiesų susirūpinimą kelia tai, kad čia mes galime susidurti su masiniu duomenų perdavimu ir tai gali būti atsirasti spraga tiek teisinio saugumo, tiek politinėje sistemoje ir galbūt netgi tie duomenys gali būti naudojami atitinkamai nusikalstamai veikai. Ir dažnai iš tiesų pasitaiko tokia nusikalstama veika, kai yra pavagiami asmens duomenys ir pavagiama to žmogaus tapatybė. Taigi, jeigu mes čia kursime duomenų banką, kuris, duomenų bazę, kuris turėtų padėti kovoti su nusikalstamu, nusikalstamu tai neturime kurti e, papildomų situacijų, kurios padėtų naudoti neteisėtai duomenis. Ir manau, kad panašiais atvejais, e, kuomet yra keičiamos kažkokios tai e, E, duomenų bazės tikrai atsiranda teisinės ir politinės spragos. Ir manau, kad mūsų užduotis yra spręsti tokias esminės problemas, aptarinėti jas. Pone Sofija Intvelt jau minėjo, kad yra atitinkami principai, kuriais mes galėtume remtis, ypač kalbant apie nusikal... kovą su nusikalstum... nusikalstamumu. Tai yra principai, kuriuos mes galime taikyti SWIFT e, ir keleivio domenų įrašų perdavimo sistemose. Tai gali būti nuostatos, kurios taip pat reglamentuotų atitinkamus socialinius tinklapius, nes tai taip pat yra dalykai, kurios, kuriais galima piknaudžiauti atitinkamai nusikalstamai veikai ir atrodo, kad kol kas mūsų komitetas labai atsilieka e, nuo aktualios situacijos. Mes turime aptarti esminius principus ir turime pasinaudoti tą situaciją, kad dabar yra komisarė atsakinga už pagrindinę žmogaus teises ir turime kreipti didesnį dėmesį į asmens duomenų apsaugai. Turime aiškiai pabrėžti, kad mums atitinkami principai yra labai svarbus ir kad tai turėtų būti e, teisinis pagrindas atitinkamose dėrybose su trečiosiomis šalimis. Dėkoju, toliau ponas. Um, <clears throat> before... Ačiū, iš tikrųjų tai absurdiškas klausimas. Uh, E, pavyzdžiui, Australijoje keleivių kompanija reikalauja turėti vizą - elektroninę arba popierinę. Taigi informacija yra vis tiek teikiama, juk tai kvailas klausimas. Kam jiems reikia turėti tą pačią informaciją ir gauti ją du kartus? Thank you. No further questions. Ačiū. Ar būtų dar klausimų? Jeigu ne, tuomet turėtume grįžti prie pranešėjo, bet pirmiausia, galbūt komisija ir pirmininkaujančioji valstybė norėtų sureaguoti į išreikštas pastabas. Ne? Tuomet grįžtame prie pranešėjos ponios Intvelt. Actually... Ačiū. Man atrodo, jog tai buvo esminis klausimas, o ne kvailas klausimas. Nuo jo ir pradėsiu. Tai yra vienas iš tų klausimų, kuriuos turi atsakyti taryba šiuos klausimus iškėlė 2008 e, metų e, lapkričio mėnesio rezoliucija. Čia mums reikia pademonstruoti būtinybę ir proporcingumą. Ne tik keleivio duomenų įrašo naudingumą, bet taip pat ir svarbumą. Mes ne tik kalbame apie PNR duomenų naudojimą kaip įspėjimą ypatingais atvejais, mes kalbame apie masinį duomenų rinkimą ir saugojimą. Mes privalome pademonstruoti PNR duomenų naudojimo būtinybę. Ir čia kalbame ne tik apie ir estą duomenis, kurie jau ir dabar yra naudojami. Šie duomenys yra naudojami siekiant identifikuoti žmonės. Tuo tarpu keleivio duomenų duomenys yra susiję su elgesiu. Jie nėra susiję su tuo, kaip identifikuoti keleivį. Tam yra renkami kiti duomenys ir ten mes kalbame apie paso duomenys ir kitus duomenys. O keleivio duomenų įrašo duomenys yra renkami kitais tikslais. Mes juos teikiame, pavyzdžiui, norėdami rezervuotis bilietą. Jeigu, pavyzdžiui, aš norėsiu rezervuoti bilietą, pateikdama savo vardą kaip peliukas mėgis, tuomet nieko nebus. Ir, pavyzdžiui, jeigu mano pavardė yra neteisingai užrašoma, tuomet aš taip pat negausiu ir galiu jums garantuoti, kad mano pavardė visuomet yra neteisingai užrašoma, netgi savo šeimoje mes nesutarėme dėl to, kaip reikėtų rašyti mano pavardę. Taigi, keliaivio duomenų įrašo duomenys negali būti naudojami šiais tikslais. Būtina pademonstruoti būtinybę rinkti tokius duomenys. Ir ne tik Europos parlamentui. Norėčiau Jums dar kartą tai priminti. Mes turime taip pat pademonstruoti tai įvairiems nacionaliniams konstituciniams teismams. Mes privalome įtikinti Kars Rūės, pavyzdžiui, konstitucinį teismą, kad tai yra proporcinga. Ir tikrai jums sakau, jeigu manote, kad aš griežta, tai jie tikrai daug blogesni. Kalbant apie pasiūlymą atidėti, kaip ponė Sipo, kaip Jan Albrecht. Žinote, aš dirbau su šiuo klausimu jau nuo 2004 metų. Mano pirmtakas iš mano partijos dirbo nuo 2003 metų ties šiuo klausimu. Jeigu paklaustumėte manęs, ar mes norėtume balsuoti šiandien ir viską atmesti, mes sakyčiau gerai, bet tai būtų neatsakinga. Ir aš jau matau dabar neįtikėtiną ponio Bustfield e, veido išraišką. Taigi aš manau, jog mes turime dirbti daug konstruktyviau ir pasinaudoti šią situaciją tam, kad pasiektume daug tinkamesnį sprendimą. Aš taip pat norėčiau priminti tarybai ir komisijai, kurie yra nauji mūsų sąjungininkai šiame klausime, yra tai, jog klausimo mes neatsijėmėme, mes vis dar norime dėl jo balsuoti. Ir aš noriu užtvirtinti, ponė Įsipol, kad mes norime tinkamo pasiūlymo. Šis pasiūlymas turi būti aukštos kokybės ir taip pat dėl jo būtina greitai susitarti. Ir paskutinė praktinio pobūdžio pastaba. Iki šiol kol kas dar nebuvau plačiai išplatinusi rezoliucijos, kadangi manau, jog šešėliniai pranešėjai pirmiausia turi sutarti dėl šio teksto. Būtent mes tarpusavėje pirmiausia turime susitarti ir manau, jog tai yra etinis klausimas. Aš tikrai jo neišplatinsiu, kol mes tarpusavėje nesusitarsime dėl teksto, tačiau kai tik tai turėsime, galiu patikinti jūs visus čia dalyvaujančius, kad jūs taip pat gausite šią, šį tekstą, kadangi jis mums padės užtikrinti e, teigiamą balsavimą balandžio mėnesį. Ačiū. You, Ačiū, ponė Intveld. Aš taip pat nesu tikras, ar tinkamai ištariu jūsų pavardę. Intveld, ar gerai? Taip, daugiau mažiau gerai. Ačiū. Manau, jog mes e, pasiekėme konsensuso dėl jūsų pranešimo, mes atidedame balsavimą. Nariai, kurie pasisakė, pritarė tam ir aš manau, jog mes tuo ir užbaigsime, kadangi dabar aptarėme darbo tvarkės punktus, kurie buvo įtraukti į Libe komiteto popietės posėdį. Taigi mes pradėsime vėl savo darbą rytoj 10 val. ryto. Rytoj 10 ryto vėl pradėsime posėdį, rytoj ryte balsuosime, taigi prašyčiau atsinešti savo elektroninio balsavimo korteles. Tai būtų tikrai tinkama, dėkoju.